Hello everybody. Sveiki visi, ačiū, kad atvykote ir e, domitės šios dienos mūsų tema. Prašyčiau visus susėsti, kad galėtume pradėti posėdį. Norėčiau narių vardu pasveikinti kolegas iš įtrio komiteto. Dėkui už dokumentų paketą, tai yra energetikos sąjungos valdymo dokumentų paketas. Turime du pranešėjus, ponė Tumas ir ponė Rivasi. Na, gaila, aš tikrai labai gailestauju, kad ponė Rivasi negalėjo atvykti, bet esu įsitikinęs, ponas Turmas kalbės jos vardu. Taigi, bus posėdis, kur dalyvauja ponas Ježibuzek iš pramonės komiteto ir norėčiau, kad ponas Buzek tartų keletą žodžių apie šį dokumentų paketą, kuri ta, tam tikrą prasme buvo pavokta iš įtre. Dėja, ponė Rimas nėra su mumis, jinai nušvilpė tą dokumentų paketą. Sveiki visi, sveikinu įtre ir komitetų narius. Džiaugiuosi, kad yra parengtas dokumentų paketas, labai svarbus dokumentų paketas, kadangi energetikos sąjungos valdymas tam tikrą prasme sujungia visus kitus teisėkuros pasiūlymus energetikos sąjungos srityje, bet ypač atsinaujinančius energetikos šaltinius ir efektyvumą iš tikrųjų tai suteikia galę mums, galimybę žengti pirmin ir e, skatinti energetikos valdymo projektą. Taigi tikrai labai svarbus teisėkuros projektas, kadangi jis sujungia visus sektorinius pasiūlymus, kaip pavyzdžiui atsinaujančio energijos šaltinių teisėkuros pasiūlymai ir kiti. Taigi savo dokumentų paketuose turite posėdžių protokolą, kuris tyko 17 metų birželio 21 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, tai laikome jį patvirtintų. Dėkuoju, ponė Valian, už tai, kad pirmininkaujate kartu su manimi. Ir dabar vėlgi jūsų eilė, kadangi turime suteikti žodį pranešėjams. Dėkuoju, pirmininkė Buzikai. Ir kaip jau buvo pasakyta, pirmiausia, suteiksim žodį pranešėjams, taigi ponas Turnės. Klaud, prašom žodis jums, 16 minučių. Labai ačiū. Aš norėčiau kalbėti tik porą trejata minučių ir norėčiau gal vėliau pabaigoj pasisakyti, nes tuomet aš galėsiu atsakyti klausimus. Aš čia beveik jau salės pakraštyje esu, bet aš tikrai ilgai žaidžiau futbolą, tai mano pozicija visuomet tokia liberali. Aš visuomet esu už komandos pačių. Taip ir šiandien. Taigi sveiki visi. Aš norėčiau, e, kad man skirtumėte šiek tiek laiko pabaigoje ir tada aš galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Sakyčiau, žinoma, po šio savaitgaliu visi, kurie negalėjo nuskristi į Floridą ar kažkur kitur, Manau, kad daugiau žmonių, tikiuosi ir politikų, suprato, kad klimato kaita vyksta dabar. Tai nėra kažkoks, kažko, kažkoks mitas ar, ar pasakymas, kad kiniečiai, kinai naikina e, Europos arba Amerikos ekonomiką, bet iš tikrųjų tai yra viso žmonijos problema, šio amžiaus problema ir apie tai kalba mokslinė literatūra. Aš galėčiau pasakyti, kad kai pradėjau gilintis šią, į šitą temą 88 metais ir Vokietijos Bundestagas parengė dokumentą, ir tai buvo e, e, klimato kitos komitetas ir šiame dokumente jau buvo punktai kai buvo pasakyta, kad kai jūra išils daugiau negu 27-28 laipsniai, tai tuomet kinta vėjų dinamika, o būtent tai ir įvyko šį savaitgalį. Taigi čia nieko naujo, problema yra tai, kad mes praradom daug laiko. Klimato kaita yra milžiniška problema. Taigi tai nėra klausimas, ar mes pasie, kažką pasieksim iki 50 ar kaip, bet kaip mes iki jų nueisim. Ir mes, kurie mokėmės matematikos mokykloje, turim suprasti, kad jeigu norim sumažinti mastą, tai tuomet nereikia leisti įsivyrauti trajektorijai pradžioje. Ir visi mokslininkai, nagrinėjantis klimatą, teigia, kad tai per pastarąjį dešimtmetį daug kas pasikeitė. Ir mes turim parengti anglės biudžetą, kad, žinote, kad žinotume, ką mes e, išleidžiam dabar ir kai ką išleidžiam savaitės pradžioje, turim žinoti, kad kažkiek liks ir savaitės pabaigai. Tai tiek tą patį galim pasakyti ir e, apie klimato kaitą. Yra e, du dalykai, ką reikėtų į, į, į, įtraukti. Pirmiausia, tai ekonominis rodiklis ir, kaip sakiau, paskatinimą. E, ekonominė prasme, aš siūlyčiau mikroregioninę partnerystę. Jeigu mes, pavyzdžiui, na, Baltijos jūrą ir nesvarbu, e, kur stovi e, jėgainės ar ant Suomijos ar ant Latvijos kranto, nes vis tiek yra kuriama energija, bet reikia tiesiog atlikti tyrimą, kokios yra geriausios vietos Baltijos jūroje, galbūt tai Lenkijos vandenis bus. Ir tuomet e, statytume padėdami biudžeto iš ES ir tuomet pastatytume kažkiek tūkstančių jėgainių jūroje ir kartu visos šalis aplink Baltijos jūrą. Ta pati galim pasakyti ir apie pietričių Europą. Ir, pavyzdžiui, Rumunijoje puikus vėjai ir šitais vėjais galėtų pasinaudoti ir kitos šalis, galiu tęsti ir tęsti. Antras dalykas, ir neapsikvailinkime, tai nėra tai, kad reikia rasti konsensusą tarp politinių partijų. Pokyčiai reikalingi technologinių lygmenių statyboje, transporte, energetikos sistemose. Reikia pokyčių visuomenėje, reikia ir visuomenės konsensuso. Taigi būtų iliuzija, kad vien tik vyriausybės gali viską įveikti. Ir dėl to dokumente, ką mes siūlome, Mišelė ir aš, partnerystės tarp vyriausybių, miestų, NVO, bendrovių Taigi reikia nacionalinėme plane tokių vietų, kur mes galime aptarti ne vien tik tai idėjas apie klimato kaitą, bet reikia aptarti tai, kaip ir kas juos įgyvendins ir kaip eisim į priekį. Labai ačiū ir laukiu jūsų klausimų. Mm Taigi, e, dėkui, aišku, paklausim jūsų, aš nežinojau nieko apie vėjus Rumunijoje, bet jūs geriau žinote. O dabar šešėliniai pranešėjai, žodis jiems. Pirmiausia yra Gunnar Hotmar. Labai ačiū. Dėkui pranešėjui. Tai labai tolisiekintis, ambicingas dokumentų paketas, tai tikrai nepaprastai ambicingas dalykas ir galbūt, ir tai yra pagirimas, aišku, bet gal reikia pasakyti, kad yra per daug kreipimas dėmesys į tik į komisiją. Aš norėčiau, e, kad komisijos pasiūlymas būtų atspirties taškas. Turiu kitokios patirties negu ponas Turmes 88 metais. Aš buvau vienas iš nedaugelio kurie su kolegomis Švedijos parlamente pradėkėme pirmąjį pasiūlymą, tai yra ribos, lubų, anglės dioksido išmetimams. Tuo metu tai nebuvo populiarus dalykas, tačiau mes sugebėjome pasiekti daugumą. Ir sužinojom vieną dalyką negalim viską išspręsti tik tai numačius tikslus. Reikia pradėti įvairius mechanizmus, kurie padeda vystimui. Mes sugebėjome apsaugoti ir brandolinės branduolinės jėgainės, bet taip pat atvėrėme ir naują atsinaujančių šaltinių energiją, tai bioenergetika. Ir labai svarbu yra pasiūla paklausa ir inovacijos. Nebuvo planuota ar politinė prasme nuspręsta, kokie bus kokie bus tolesni žingsniai, bet buvo tiesiog pati sąranga, patys rėmai. Ir reikia, kad mes dabar testume tuo pačiu metodu. Reikia mm, pasiekti Paryžiaus sutarimo tikslus. Tai čia nieko bendro su ponu Trumpu. Ir reikia taip pat įgyvendinti ir pasiekti energetikos sąjungą su visomis teigiamomis pasiekmėmis. Ir manau, pirmiausia, reikia, kad laikytumės to, kas mums yra, e, kas, kas yra numatyta. Čia nėra, e, pranešime nėra nieko, nieko naujo. Yra numatyti reikalavimai ir mes turim vykdyti savo įsipareigojimus. Antras dalykas, reikia užtikrinti, kad mes galėsim palengvinti naujų uh, energijos e, šaltinių sąjungą ir padėti tiems, kurie galėtų pateikti naujus, naują e, tvarę energiją kartu su tais energetikos energijos tiekėjais, kurie yra konkurencingi Europos ekonomikoje, nes reikia daryti abu dalykus, o kitu atveju nepasiseks įgyvendinti tik vieną ar kitą. O trečias dalykas, dėl regionų bendradarbiavimo reikia būti atsargiems ir reikia um, atsižvelgti į valstybių narių nuomonės ir galiausiai e, reikia įvykdyti struktūrinius pokyčius, kurie buvo matyti rinkos pranešime ir taip pat e, energijos efektyvumo pranešime. Na, čia mes negalim išrasti naujų politikų, bet mes turim užtikrinti, kad energijos sąjunga išlaikys savo įsipareigojimus ir kad mes galėsim išlaikyti politinius įsipareigojimus. Dėkui, ponė Hopmark, dabar ponė Dėlai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju bera pranešėjai už paaiškinimus. Aš tikiuosi, kad mm, kiekvieno mūsų, kiekvienos mūsų frakcijos e, tikslai bus e, juos atsižvelgta ir kad mes rasime sutarimą visame parlamente. Manau, kad turime išlaikyti priemonės, kurios leidžia tinkamai koordinuoti tarp įvairių klimato ir energetikos politikos ryčių ir, lauk, ir siekti Paryžiaus sustarime numatytų tikslų to reikia e, siekti, reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės dalyvautų, bet tai nėra, pavyzdžiui, labai apibūdinantis tekstas. Mes turime laikytis bendros sąjung, e, sąrangos, bet neturime imtis kažkokių naujų krypčių. Aišku, reikia tiek leisti lankstumą valstybėms narėms, nes jos geriau žino, jos e, žino, kokia yra padėtis pačiose valstybėse ir jos gali taikyti savo negatyvos tikslus. Ir taip pat valstybės narės turėtų priimti bendrus įsipareigojimus. Reikia suteikti priemonių, leisti komisijai, komisijai veikti, kad ji galėtų tikrinti situaciją kiekvienoje valstybėje nariai ir turime užtikrinti, kad kartu mes pasieksime Europos tikslų. Viena iš galimybių būtų, pavyzdžiui, atsinaudantiems šaltiniams tai e, numatyti tokius indikacinius tikslus, kuriuoms pritartų kiekviena valstybė narė. Man atrodo, šitas požiūris būtų realistiškinis ir, ir, ir pragmatiškas, negu kažkokios bendros gairės. Mes žinom, kad evoliucija vyksta tiesia linija, kai yra E, kai kalbam apie ūkį, aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegams. Aš suprantu, kad turime būti pragmatiški ir leisti kiekvienai valstybei nariai e, spręsti situaciją savo valstybėje. Neturime didinti administracinės naštos, o turėtume e, nenumatyti, neturėtume numatyti tikslų, kurie būtų nutolę nuo realybės, bet mes turim visi eiti tinkamą kryptimį. Ačiū. Čia, now, Madam Griffin. Dėkoju, pana Grifin. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui. Pranešimas yra tikrai labai ambicingas, tikrai labai džiaugiuosi, kad tiek ITRE, tiek ENŽVE vėl dirba kartu ir toks yra darbo rezultatas. Ir galvoju, kad SND nariai taip pat prisidėjo daug prie šio darbo. Uh, Aš manau, kad kolegos dirbo kartu ties ambicingą ataskaitą, kuri prisidės prie vadovų 21-osios konferencijos tikslų, taip pat ir pagerins aplinką ir aplinkosaugą visiems piliečiams. E, yra tikimasi susijęti energetikos tikslus bei klimato tikslus kartu šioje ataskaitoje. Mes turime holistiškai žvelgti į um, energet... energijos šaltinius, kitaip niekada nepasieksime nei 30, nei 50 metų tikslų. Ir kartu turime dirbti dėl PEPE, atsinaujinančių energijos šaltinių. Taip pat energetinis skurdas vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų piliečių gyvenimuose ir dėl to ši ataskaita siekiama pranešti apie energetinį skurdą valstybėse narėse ir kad tą padarytų piliečiai. Taip pat reikėtų e, įsteigti pereinamą laikotarpio fondą, kuris būtų stabilus. Mums reikėtų pakeisti savo e, vartojimo įpročius, e, taip pat susijęti su E, visą tai įgūdžiais, mokymu bei parama tiems, kurių darbo vietos pasikeis dėl šio pereinamojo laikotarpio. Mums reikia atkreipti dėmesį ir į mūsų piliečius. Aš sveikinu pranešėjo požiūrį, taip pat ir e, narius iš Aldė, FDD ir tikiuosi dirbti kartu, kad ir toliau kitos frakcijos dirbtų kartu su mumis ir siektų ambicingų tikslų. Dėkoju ponia Zolinio. No micro is not working, yeah. sorry. Como foi referido pelos presidentes das duas comissões. Kaip jau buvo minėta kelių pirmininkų, šis reglamentas yra labai svarbus kadangi jis gali susijęti e, klimato kaitos, energetinės politikos kryptis, taip pat supaprastinti planavimą bei e, siekti pasiekti nacionalinių tikslų valstybėse narėse. Taip pat buvo mm, tai paminėta įvairiuose planuose ir galiausiai bus tokia Europos Sąjunga, kuri veikia geriau, energetinė politika, kuri yra geresnė ir Taip pat mes galėsime laikytis ir Paryžiaus susitarimo tikslų. Darbas, kurį atliko pranešėjai, buvo tikrai puikus, e, nuostabus. Mes jau ir taip nemažai padirbėjome ir šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Ir man atrodo, kad viskas yra mūsų rankose siekiant pasiekti susitarimo tarp dviejų komiteto Ir tai yra viena medalio pusė. Tai suteiks man, mums galimybę e, pritraukti daugumą plenarinėje sesijoje, dėl to mums labai svarbu yra tą turėti omenyje. Be to, kad energetikos ir klimato kaitos tikslai bus susėti. Šioje ataskaitoje taip pat kalbame ir apie tvarumą. Stengiamės e, pagerinti e, energetinį perėjimą, kur, kad jis būtų sklandesnis, išvengti e, energetinio skurdo, taip pat sukurti daugiau darbo vietų, skatinti investicijas ir taip toliau ir panašiai. Dėl to turime pasinaudoti šią ataskaitą, e, kuri e, taps tarsi puikiu projektu ir mobilizuoti tinkamą paramą, kad parlamento požiūris ir nuomonė būtų plenarinėje sesijoje tikrai labai stipri. Dėrybių pabaigoje labai svarbu yra sulaukti uh, išsamios ataskaitos, kuri būtų suderinti su Paryžiaus susitarimu. Ir ataskaita turėtų būti tokia, kuriai būtų įsipareigojusi ES. Dėl to ši ataskaita turėtų būti sėkminga Todėl Terezos Griffin vardu ir savo frakcijos vardu um, tikrai noriu pasakyti, kad esame lankstus um, politinių frakcijų bei um, pranešėjų požiūrių siekdami šių tikslų. Puiku. Dėkoju. Uh, Ponas Tosamovskis. kalbėsiu savo gimtają kalbą. Visų pirma, norėčiau padėkoti nuoširdžiai pranešėjams už jų puikų darbą, už pasiūlymus, kuriuos jie pateikė. Aišku, šie pasiūlymai nėra paprasti. Juos reikės ir toliau aptarti. Klod jau yra pasakęs, kad svarbu, kad ekonominiai parametrai taip pat būtų įtraukti į ataskaitą. Mes negalime tiesiog e, pateikti kažkokių minčių ir ekonomiškai jų nepagrysti. Mes turime suvokti, kokias pasiekmes e, tie sprendimai turės valstybėse narėse. Taip pat norėčiau prisijungti prie savo kolegų pasisakymų, kurie teigia, kad labai svarbu yra paskirtoms valstybėms narėms būti motivuotoms šios ataskaitos. Tai neturėtų būti tik tai administracinė našta ir tiesiog e, paukščiukų varnelių užsidėjimas. Valstybės narės turėtų tikrai būti motivuotos, e, kad e, tie tikslai taptų jų tikslais ateityje. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos labai svarbu valstybėms narėms um, imtis lankščių sprendimų, kad uh, lankstumui būtų palikta uh, irgi vietos. Labai svarbu, kad pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse yra uh, puikios sąlygos vėjui, bet kitose valstybėse narėse tas vėjas netaip ir gerai pučia. Uh, Tai dėl to labai svarbu yra užtikrinti regioninį bendradarbiavimą. Toks bendradarbiavimas jau ir taip vyksta, kadangi um, energetiniai poreikiai skiriasi, keičiasi ir tikrai reikia daug ką pakeisti, kalbant apie perdavimo sistemas, taip pat uh, energetinį pasikeitimą, taip pat reikėtų nesukurti per daug administracinio kontrolės mechanizmų, geriau reikėtų mažinti administracinę naštą ir stengtis uh, skatinti tyrimo veiklą, motivuoti uh, piliečius, kadangi labai svarbu, kad žmonės žinotų, kad galime pasitelkti ir prieinamą prieinamais energijos šaltiniais, o ne tik galvoti apie 1,5 procento tikslą, kurį turime pasiekti. Bet negalime žmonėms primesti e, tos nuomonės, kad turite pasiekti pusantro procento ir taškas na, technologijų pilname pasaulyje taip nesielgiama. Galbūt situacija dabar yra panaši, bet kitais metais ji bus visai kitokia. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad sprendimas bus primtinas visiems. Dėkoju, dėkoju, pane pirmininkė. Leonai, irgi dėkoju už tai, kad pirmininkavote pirmai mūsų posėdžio daliai. 1500 pakeitimo. Tai tikrai buvote aktyvus nariai. E, tiek Envi ir ITRE komiteto nariai labai aktyviai dirbo ir mūsų pranešėjai taip pat turės nemažai darbo, 50 yra kompromisinių pakeitimų. Taigi, viskas yra mūsų, prieš mūsų akis. Kai kurie šešėliniai pranešėjai e, vis dar yra plenarinėje sesijoje, jie prisijungs vėliau. Taigi, e, kalbėjimo tvarka, pasisakančių tvarka bus šiek tiek kitokia. Tai dabar e, pasisakys kiti pranešėjai, tai taip, taip pat FDD pas, e, atstovas, kuris atstovauja kitą komitetą. Taigi, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėt žodį. E, energetinės sąjungos valdymas yra labai svarbus projektas, tai yra ambicingas projektas, ambicingi tikslai energetika, energija kaip po tokia yra klimato kaitos pagrindas. Mes eh, vis dar matome Teksaso ir Floridos eh, uragano pasakmes, taip pat eh, Sierra Leonėje, Bangladeše. Aišku, nors apie tas vietas netiek daug pranešinėjama žiniuose, bet e, La, Lacijo Toskanos regionas nuolatos, pavyzdžiui, Italijoje patiria potvinius. Taip pat e, mano name Rusija e, dabar yra pilna vandens. Net ir E, naujagimiai e, to, toje e, vietovėje susipažįsta su potviniais nuo pat pradžių savo gyvenimo. Mes turime ir toliau iškelti atsinaunančio energijos šaltinių svarbą. Reikia laikytis Paryžiaus įsipareigojimų ir susitarimo. Negalime atsitraukti kurie pasaulio atstovai e, ir vienas ypač norėtų žengti žingsnį atgal, bet mes nenorėtume to. Būtų tikrai nuodėminga e, nesiekti ambicingų tikslų. Švarios energetikos e, paketas e, irgi turi būti svarbus. Kalbam apie 50 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių 50 procentų efektyvumo. E, kai kurie žmonės sako, kad to nepakanka, kai kiti sako, kad tikslai yra per daug ambicingi. Bet dabar matome, kad e, tarsi žmonės yra susiskaldę į dvi stovyklas ir, ir arba žmonėms yra pateikiama arba juoda arba balta realybė. Eko, kai kurių šalių ekonomika E, kenčia. Bet turime suvokti, kad turėtume kiek galima geriau panaudoti tuos išteklius ir šaltinius, kuriuos turime. Kai kurie žmonės žemės ūkio sektoriuje kenčia, bet ne tik jie. Mes turime pagalvoti apie tai, kuo maitinsime savo vaikus. Tai yra galiausiai e, klausimas, kurį turėtume savo visi užduoti. Klimato stabilumas yra tas įsipareigojimas, kurio turime prisimti, turime remti savo pranešėjų e, iškeltus tikslus. Reikia tikrai valdyti situaciją. Socialinė dimensija šios energetinės sąjungos e, e, plotmėje irgi labai svarbus. Rinka nėra vienintelis svarbiausias dalykas. Ne visą laiką rinka gali reguliuoti viso žemynų situaciją. Dėkoju kolega už pasisakymus. Kitas šešėlinis pranešėjas mano sąraše yra ENF atstovas. E, e, Mirel Tornano. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, Reikia kalbėti apie tai, kad turėtume sumažinti savo pėtsaką e, e, ekologinį taip pat ir užtikrinti e, energijos tiekimą. Energijos sąjunga, kuri primeta tam tikras ambicijas ir tikslus, yra labai svarbi. Reikėtų priminti ES veikimo sutartį, kurioje yra numatoma ir tas e, energetinis e, e, pasirinkimas ir toks perėjimas, apie kurią kalbame, aišku, paveiks ir ekonomiką labai stipriai, nemažai Europos regionų, kurie ir taip yra priklausomi nuo iškastinio kūro. Ir dėl to komisija nėra numačiusi jokio pereinamojo plano. Komisija kalba apie ilgalaikius E, tikslus, apie tai, kad e, e, regionai turi patys save išlaikyti, tačiau, pavyzdžiui, Nabuko dujotiekis yra priklausomas nuo Rusijos dujų importo ir tai iš tikrųjų yra labai klaidingas požiūris. Na, kalbant e, apie tai, reikėtų pagalvoti apie tai, kad energetinė sąjunga turėtų būti veiksminga, taip pat pagalvoti apie jos pasiekmes. Labai svarbu yra kalbėti apie valstybių narių kompetencijas, kurios yra išdėstytos e, sutartyje. Dėkoju, ponė. E, kolegė Dekonečna. kurie atvyks vėliau. Dabar kiti uh, kalbėtojai, ponė Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, nemažai jau buvo pasakyta, reikėtų priminti, kad kalbame apie uh, ekonominę sąjungą, apie valdymą, jis apima daug tekstų, kurie buvo parašyti energetikos tema. Na vis tiek reikėtų galvoti apie kažkokią bendrą sistemą, kuri suteiktų galimybę e, valstybėms narėms turėti tam tikro lankstumo. Na čia parlamente dirbu jau nemažai laiko ir tas, ta patirtis man rodo, kad per daug reikalaujančios direktyvos ir reikalavimai iš valstybių narių nieko gero nepasiekia. Reikėtų, aišku, prisiminti ir Paryžiaus susitarimus, reikėtų dirbti tuos reikalavimus, tačiau kiekviena valstybė narė turėtų pasinaudoti ir lankstumo nuostatomis ir pačios turėtų nuspręsti, kokia kryptimi jos eis, kad galėtų laikytis Paryžiaus susitarimo. Taigi, e, aišku, reikia e, pateikti tam tikrą kryptį, e, bet valstybės narės turėtų pasirinkti pačios pramonės sritį, kuriai teiks pirmenybę, kadangi energetikos, energijos problema skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Dėl to šalis narės turėtų turėti lankstumo pasirengiant energijos šaltinių sąrašą. Įdomu yra tai, kad nacionalinėse valstybėse, aišku, irgi kalbame apie uh, tam tikrų nacionalinių uh, priemonių poveikį, pavyzdžiui, apie anglies kainą. Ir aišku, siekiame skatinti investicijas į mažanglės priemonės. Taigi, aišku, reikia e, reikalauti, kad valstybės narės e, laikytųsi Paryžiaus įsipareigojimų, tačiau taip pat nereikėtų reikalauti per daug ir skatinti, kad valstybės narės e, imtųsi teisingų sprendimų ir kad juos analizuotų. Dėkoju. Labai ačiū. Tačiau Pilar, toliau Pilar de Casilio Vera. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes kiti pakartoju tai, ką norėjau pasakyti. Lankstumo klausimas visi minimas. Daugelis iš mūsų supranta, kad e, turime išlaikyti bendrąją bazę, bet reikia suteikti lankstumo. Kalbant apie 50 straipsnį ir apie tai, kiek turi būti gaminama šiltnamio, kiek galima leisti gaminti šiltnamio efektą sukeliančių dujų. E, kiekviena valstybė narė turi e, lankščiai prisidėti prie šios sistemos, bet tuo pat metu apčiuopiamai. Turime galvoti apie kiekvienos valstybės didžiausią potencialą. Valstybės narės neturi būti verčiamos įgyvendinti nacionalinančius e, atsinaujinančių energijos šaltinių planus. E, arba sukurti specialiasias technologijas. Kita vertus, e, mes kalbame apie bendrą rinką ir turime pripažinti, kad 12 iš 28 valstybių narių nesugebėjo užtikrinti 10 procentų elektros sujungimo. Jeigu e, toliau padėtis nesikeis, tai ta bendroja energetinė rinka bus tik tai e, pasaka, utopija. E, dar, kai kalbame apie tinklų sujungimą, supraskime, kad reikia sukurti bendruosius e, elektros tinklų sujungimo tinklų interesus. Tik tada mes galėsime skirtingas valstybės narės skatinti tą daryti. Valstybės narės pačios turi sugalvoti, kaip tų tikslų pasiekti. Europos komisija turi numatyti tam tikrus kriterijus nacionaliniams planams įvertinti. Galiausiai tos valstybės narės, kurios e, turi daugiau galimybių sujungti tinklus, turi stengtis pagaminti energijos daugiau iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tai reikia paskaičiuoti, kiek tai papildomai kainuos. Ačiū. Ponas Javor toliau. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Galiu pritarti daugelį dalykų, kuriuos kolegos jau paminėjo per šią diskusiją, bet aš norėčiau pasakyti pirmiausia vieną dalyką, tiksliau du dalykus. Aš norėčiau priminti E, praeitą ketvirtadienį Envi komitete e, e, vykusias diskusijas dėl energijos efektyvumo direktyvos. Galų gale Envi komitetas nusprendė, kad reikia patvirtinti labai ambicingą nuomonę apie energijos efektyvumo direktyvą ir buvo nuspręsta įgyvendinti 27 uh, valstybių narių tinklą 40 procentų privaloma riba. Uh, Ir aš įsivaizduoju, kad visus tuos tikslus galima paversti realybę, jeigu turėsime tvirtą valdymo sistemą tiems tikslams realizuoti. Mes turime kalbėti apie e, konkrečius energetinius paketus, žaliosios energijos pakete. Labai svarbu turėti tvirtą valdysenos sistemą, kad e, tai, kas Envi komitete priimta, taptų realybę. E, tai yra labai svarbu ne tik energijos efektyvumo direktyvai gyvendinti, bet ir apskritai energijos atsinaujinančių šaltinių e, propagavimui. Kitas dalykas, reikia daugiau dėmesio skirti e, energijos tiekimui e, vadinamiesiams pažeidžiamiems, pažeidžiamoms šeimoms garantuoti. 20 ir 29 straipsniai yra labai svarbus kad mes galėtumėm iš tiesų paremti e, vadinamasis pažydžiamiausias šeimas ES ir kad e, leistumėm jiems išbristi iš energetinio skurdo. Todėl aš pasisakau už 19, 20 ir 29 straipsnius. Beveik šimtas milijonų Europos piliečių gyvena energetinėme skurde. Todėl turime kalbėti ne tik apie atsinaujinančius energijos šaltinius, bet ir apie tai, kad e, energija yra nepaprastai svarbi tiems tikslams pasiekti. Ačiū. Toliau periname prie kito mūsų kalbėtojo, Korvin Mikė. Gerbimas pirmininkė, na, klausantis gerbiamų mm, atstovų, žaliųjų, kurie kalba apie kovą su klimato atšalimu, matome, kad yra pasirengę meluoti, iškreipyti mm, duomenys. Na, aišku, tai mm, daug, daug melo. Na, atrodytų, kad tai yra psichiatrijos problema, o ne rimtos politinės diskusijos. Bet iš tikrųjų taip nėra. Europos Sąjunga, kuriai kūrė žmonės, ir kurie gyveno žmonės, turi politinį tikslą, kurį gyvendinama jau keliasdešimt metų ir tikslas yra nulinis augimas, zero growth. Ir tai yra padaryta viskas taip, kad būtų nulinis augimas, kad nebūtų ūkio augimo. Tai yra tikslas žmonių, na, tai nėra viešai skelbiama, bet visas to šnekas ir, ir, ir, ir rezultatų klastojimas yra tiesiog siekiama nukrypti nuo tinkamo tikslo. Ačiū ponui už pastabas. Jeigu galiu, ponė Konečna, kuri yra šešėlinė pranešėja, atstovauja GUE frakciją, jūs esate su mumis, tai jeigu galima, prašom žodis jums, kaip šešėlinė pranešėja. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, protože teď si rovna... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomi diskusija vyksta plenarnėme posėdėje kaip tik dabar. Ji susijusi su tuo, apie ką mes čia kalbame. Labai atsiprašau, kad pavėlavau ateiti į mūsų diskusiją per bendrą posėdį e, birželio mėnesį. E, sakėme, kad bendrasis projektas turės būti labai plačiai aptartas ir dabar tikimės, kad kai e, Lapkričio mėnesį vyks diskusija, ji bus iš tiesų labai plati. Pats e, paketo e, pavadinimas sako, kad dokumentas turi būti skirtas viskam, todėl turime kalbėti apie e, taupimo priemonės. Jos negali duoti priešingų rezultatų, negu norime, tada negalėsim kalbėti apie kažkokią energijos efektyvumą bendrai. Turėtume suvokti, kad politika neturi dubliuotis. Jeigu tai pasitiks, mes būsime atsakingi. Kalbame apie ES ETS emisijų priekybos kvotų sistemą. Kas vis dar e, tą sistemą mini? E, kolega Birkonen ir dar kitas kolega apie tai kalbėjo. Mes e, pirmiausia siekime pašalinti susidariusias spragas. Aš galiu pasakyti, kad reikia aiškiai apibriežti, kas yra atsakingas už uh, ETS kvotų skaičius, Europos komisija neša tam tikrą atsakomybę. Mes turėtumėm diskutuoti apie tai, kaip sureguliuoti politikos problemas. Pakeitimų e, tokių ambicingų yra nedaug tarptų 150 Tarybą turėtumėm informuoti apie šios temos reikšmę mums. Taryboje diskusijos tik prasideda. Mes bandome pasiekti susitarimą. Mūsų frakcija nebuvo labai entuziastingai nusiteikusi, skaitydama pono Piperio pranešimą. O tie iš jūsų, kas balsavote už jį, nepamirškite, kad šis pranešimas reiškia pasiūlymai energijos efektyvumui, jeigu jie bus patvirtinti, sukels ETS kainų mažėjimą ir dėl to ES ETS, efektyvų, ETS sistemos efektyvumas sumažės. Turėtumėm kalbėti apie sisteminį perteklinį naudojimą ir tai visiškai netitinka mūsų siūlomų CO2 taršos, siūlymų sumažinti CO2 taršą dekarbonizacija nebus veiksminga ir visi europiečiai nukenties. Mes turėtumėm stengtis suderinti valstybių narių politiką, taip pat reikėtų bandyti suvienodinti pavienės priemonės, kad mes galėtumėm pasiekti vienodo tikslo, tai yra dekarbonizacijos. Pavienių tikslų mastą taip pat reikėtų suderinti ir nepamirškime, kad reikia laikytis susitartų tikslų. Ačiū. Peters Lyze. Toliau. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich muss mich entschuldigen, dass ich später gekommen bin, wegen der gleichzeitig. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Diskusija apie emisijas iš aviacijos vyko plenarnėme posėdėje. Dabar, kai kalbame šią temą ir e, tą diskusiją, kurį girdėjau plenarnėje posėdėje, Taip pat, kai aptarėme klimato e, sutarčių primsimtų Paryžėje gyvenimą, suprantu, kad tai yra šių dienų aktualijos. Pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje apie tai buvo labai daug rašoma. E, Matome klimato kaitos padarinius kaip tik dabar. Matome, kas dedasi Karibų jūros e, regione, Junktinėse Amerikos valstijose. Meteorologiniai pokyčiai akivaizdus, klimato kaita neša vis blogesnių ir blogesnių padarinių. Todėl mes turėtume vis daugiau kalbėti apie anglės dvideginio teršimo, taršos mažinimą ir aš tikiuosi, kad energijos rinka prisitaikys greičiau negu kitos rinkos. Aš savo ruoštų manau, kad yra labai svarbu uh, tobulinti technologiją, kuri turi išlikti neutrali. Kai kalbame apie Europos komisijos siūlomus ilgalaikius tikslus, Supraskime, kad jie turi būti praktiški. Elektros rinkos atveju mes nuo 2050 metų norime užtikrinti visišką CO2 taršos panaikinimą. E, ES valstybės narės, pramoninės, bent jau industrinės taršą turėtų sumažinti 80-90 procentų. Jeigu galėtumėm taip įvardinti, turime galvoti apie atsinaujinčių energijos šaltinių valdyseną, energijos efektyvumą, e, taip galėtumėm padidinti 40 procentų, bet EPP praėjusią savaitę balsavo prieš. Būtų galima ginčytis dėl to, kad jiems nepatiko tas skaičius 40, bet e, reikalai čia yra gana painus, turime galvoti apie daug skirtingų kompromisų. neturime kalbėti tik apie privalomus nacionalinius tinklus. To neužtenka, galvokime apie Europos lygmenį. Pažvelkime į dabar reikalingus pakeitimus. EPP siūlo nustatyti tam tikrus kriterijus, manau, kad mes galime tai padaryti, bet atmesti galimybės nustatyti aiškius kriterijus neįmanoma. Ačiū, kolegos. Europos komisijos atstovo dabar paprašy, atstovės paprašyčiau dabar pasakyti. Pone Ričiuds, energijos generalinio direktorato direktorė. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū, kad suteikėt galimybę atvykti jūsų posėdį ir išklausyti jūsų pasisakymų. Buvo labai įdomu. Mums labai įdomu patinka Europos parlamento e, išaugę siekiai šiame pasiūlyme ir mes pripažįstame, kad tai yra labai pažangus žingsnis. Kita vertus, manome, kad tikslai keliami vieną ar kitai sričiai neturėtų išlikti tik tai sektoriniuose teisės aktuose. Nuoseklumas, testinumas yra būtinas ir apie tai turim kalbėti. Aš per praeitą posėdį su jumis priminiau, o tame, tame posėdė dalyvavo dar ir kitas komitetas, kaip svarbu visą paketą išlaikyti e, nedalų. Dar vieną momentą norėjau paminėti Šis paketas atitinka energijos pokyčių planus, klimato kaitos dokumentus, bet to tai suteikia galimybę padidinti ekonomikos augimą ir, darbo, ir užimtumą. Tai nėra kažkokia atskira politika. Aš noriu pabrėžti, kad tai yra e, didelio paketo neatsiejama dalis. Dar vieną dalyką noriu paminėti. Bendrai vis kalbame, kad reikia dirbti greitai, skubėti, e, turime parodyti pavyzdį kitoms pasaulio dalims, kad labai rimtai stengiamės įgyvendinti Paryžiaus įsipareigojimus ir atsakingai sparčiai žengime į priekį. Kita vertus, mes turime išklausyti e, visų nuomonių. Norėčiau sureaguoti į keletą konkrečių pastebėjimų, konkrečių aspektų. Šis rytis tokia, kurioje vyriausybės reglamentuose, turė, vyriausybių reglamentuose turės būti laikomasi į, į, e, atsižvelgiama į bendrus, e, bendrosios energetinės rinkos reglamentus. Jau kalbėjau apie bendrą energetikos paketą bendrai, jis turi būti neatsiejamas. Mes turime pripažinti, kad Europos nacionalinių uh, E, energetinių tinklų naudojimas yra būtinas. ES pasiūlymai yra privalomo pobūdžio. Jie įdomus, jie labai ambicingi ir daugelis jūsų tai pripažinote. Nacionalinių planų projektų pateikimo terminai yra labai svarbus ir taip galime užtikrinti viso proceso efektyvumą. Be to mes turime E, taip užtikrinti ankstyvus investicinius įsipareigojimus, kas iš jūsų apie tai kalbėjote. Be to turime kalbėti apie dialogo palengvinimą pagal Paryžiaus susitarimą. Manome, kad Europos parlamentas atliks gyvybiškai svarbu vaidmenį, užtikrinant viso pasiūlymo tikslus, tikslų laikymasi. Mes vertiname jūsų siekį stiprinti regionų bendradarbiavimą, tai yra nepaprastai svarbu Vienintelė išlyga, kurią aš norėčiau paminėti, yra ta, kad stenkimės e, nebūti per daug griežti ir nepribokime tam tikrų konkrečių regionų galimybių. Nes žinome, kad energetikos sektorius per pastarosius 10-15 metų pasikeitė dramatiškai. Vienas e, e, energi, energijai e, regionas gali būti apibrėžiamas vienaip, o dujų tiekimų jau visai kitaip. Todėl mes turėtumėm labai atidžiai galvoti apie tokią specifiką. Negalime labai griežtai apriboti energetinių zonų, negalime nubrėžti griežtų sienų. Regionų bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus, valstybių narių sąveika leis sukurti realią bendrąją rinką energijai ir užtikrinti priekybą už ES ribų. Jūs pristatėte visą eilę įdomių ir daug žadančių pakeitimų, kurie leis dar labiau patobulinti mūsų pasiūlymą. Be abejo, reikia taip pat nepamiršti, kokios diskusijos vyksta taryboje. Buvo paminėtas ir dar vienas aspektas, kuriame skiriame labai daug dėmesio, tai yra energetinis skurdas. Ir mes turime pasirūpinti, kad ši problema būtų sprendžiama ateityje. Jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau keletą papildomų minučių E, pakalbėti, nes mano kolega turėjo išeiti iš kito generalinio direktorio. Jis paliko savo užrašus. Jeigu norit, galite išjungti mikrofoną. Right, uh... <laughs> Taip, mano kolega labai daug ką e, paminėjo savo užrašuose, bet ne viskas jums aktualu. Aš norėčiau išskirti vieną aspektą. Jis yra susijęs su ilgalaikė ES strategija. Buvo kalba apie 2050 metų tikslus. Ir vėlgi, kol, jeigu mes kalbame apie tai, kaip gerai yra turėti tokius tikslus, suprantame, kad viskas priklauso nuo valdysenos ir turime kalbėti apie valdymo reglamentą. Politikos ir priemonių tarp ETS ir energijos efektyvumo suderinimas e, Dėl ETS integralumo mums jokių problemų nekyla, tikslai taip pat labai aiškus, bet rinkos stabilumo rezervas, kuris turės būti gyventas nuo 2019 metų, jau leis sureaguoti į ilgalaikius pokyčius kvotų sistemoje e, priklausomai nuo ekonomikos raidos. Dėl terminų mes turėtume pasirūpinti, kad valstybėse narėse nebūtų sudaryta papildoma administracinė našta Nacionaliniai planai neturėtų sukurti administracinės naštos. E, todėl kai kurie terminai valstybės reglamente turėjo būti griežčiau nustatyti. Mes norime viską standartizuoti, kad valstybės narės galėtų veikti kartu ir atsižvelgti į bendrą Europos kontekstą. Mano kolega dar pateikė porą komentarų dėl metano strategijos ir klimato kaitos. Uh, įsipareigojimų, taip pat kalbėjo apie žemės paskirties keitimą, bet apie tai aš negirdėjau jūsų kolegų tarpę kalbant, todėl gal aš šių komentarų neliesiu, galbūt grįžime prie to, kai tarsime kitas temas. Ačiū, ačiū už jūsų pastebėjimus. Dabar laikas pranešėjams pasisakyti. Klod Turmes, nes ponios Ryvas nėra. Klod, prašom žodis tau. Uh, much, so try... Ačiū labai. Aš mėginsiu atsakyti į kai kurias pastabas, ne visas žinoma. Gunnar Hekmar teisingai sako, kad rinkos turi vaidinti labai svarbu vaidmenį pasaulyje, kur yra šimtai tūkstančių atsinaujinančių energijos šaltinių ūkių nematom ne vieno e, administratorius, kuriuos tai darytų, bet viskas priklauso nuo rinkos. Bet vis dėlto, kai jūs teigiate, kad Švedijos e, sėkminga energetikos politika buvo pagrista tinkama rinka, bet ta e, rinka yra dirbtinai sukurta rinka, ją sukūrė politikos kuriejai. Jūs ir kiti Švedijoje tam tikrų metų turėjote numatyti tikslus. Ir tas rinka yra dirbtina rinka, nes yra energijos efektyvumo direktyva, vėlgi teigia, kad tai yra dirbtinė, bet labai reikalinga rinka, kaip ir Švedijos žalioji rinka. Tai yra politika, kuri apibrėžė šitą rinką. Tačiau aš manau, kad mes turim pripažinti, kad reikia tikslų. O antras dalykas reikia pakankamai vertinti infrastruktūrą. Galite turėti ir ponas Kanietė kovoja už tai, kad būtų geriausias kvotas elektromobiliams, bet jeigu nebus pakrovimo vietų ir žmonės jų nepirks. Taigi, jeigu e, yra vėjo jėgainės, reikia vėlgi turbinų ir žiūrėkime, sutningos šalis Vokietija Niderlandai turi parengti infrastruktūrą, taigi yra kabeliai, yra perdavimas ir e, manau, kad reikia ne planuoti taip, kaip buvo daroma komunistinėse šalyse. Tačiau reikia vizijos, kur einam ir reikia matyti, į, kokie yra interesai ir reikia žiūrėti į ateities rinkas. Toliau, toliau ponia Dėlėje, jūs labai tinkamai iš tikrųjų nurodėte aišku svarbu punktą. Tai yra palyginamumas tarp įvairių nacionalinių planų. Jūs teigiate, kad iš tikrųjų reikta, jog būtų galima lengvai patikrinti, kaip norite patikrinti 50 mm, metais, jeigu nėra jokių kriterijų, kad, pavyzdžiui, šalis gali atsiųsti 2,5 puslapio, kita šalis atsiųs 150 puslapių. Tai tai, ką aš dirbu ir kitose įstaigose, iš tikrųjų, ką mes numatome. Mes numatome palyginamumą. Ir, pavyzdžiui, yra pusė puslapio kriterijų, ne tam, kad būtų leidžiamas į detalės, bet tiesiog, kad būtų užtikrinamas atitinkamumas, tinkamumas. Ir kai dėl atsinaujinačių energijos šaltinių, tai minimali trajektorija, na gaila, bet reikia pateikti apibendrinimą tai, ką sakė taryba. Valstybės narės kartais pritarė toms minimalioms gairiams, kadangi tai, aišku, labai svarbu ir investicijų saugumui. Ir mintis, kad valstybės indikatyviai nurodys, ką jos ketina daryti, bet nesileidžiant į detalės, jeigu valstybė narė nenurodys aiškių gairių, tai niekas nefunkcionuos ir valstybės narės nesupras. Ir manau, kad parlamentas turėtų remtis tuo, kas yra pasiekta valstybėse narėse. Kai dėl Agrifin, tai jūs esate kovotojai, įtraukties kovotojai ir jūs esate teisūs. Bus ekonomikos sektorių, kurie pralaimės. Mes turim nustoti sakyti pramonį, kad anglis turi ateitį. Anglis baigėsi, kaip pasakytų kai kas. Bet ką reikia daryti, tai užtikrinti, kad darbuotojai dirbantis anglės pramonėje nepralaimėtų. Ir ką reikia daryti? Reikia užtikrinti, kad Europos komisija savo kitame energetikos sąjungos dokumente nekalbės apie pinigus dedamus ant stalo, bet apie mintis ir problema, kad reikėtų restruktūrizuoti anglės turinčius regionus, tai nėra susijęs su pinigais, bet reikia mokytis iš patirties ir kartais regionai, kur įgyvendinama netinkama politika, išmokomus daugiau negu ten, kur įgyvendinama gera politika. Taigi, ką reikėtų daryti? Reikia daryti spaudimą komisijai. Ne tai, kad pateikti lengvai prieinamus pinigus anglės turintiems regionams, bet užtikrinti, kad jie būtų tinkamai panaudojami. Ir ponas Ela ir kiti apie tai kalbėjo, mes mėginame pasiekti sutarimą. Ir žinoma, energetinis skurdas, aišku, turi būti susijęs su finansavimu. Jeigu aš esu neturtingas, aš negaliu pirkti šaldytuvo ir aš negaliu apšiltinti savo pastato. Dėl to reikia ir e, su, su, suderinti energijos skurdą ir, ir e, efektyvumą. Pone Surinė, taip, tai susijęs su Paryžiumi, tai kaip ES įvykdys Paryžiaus sustarimo tikslus. Ir Paryžiaus sustarimas numato penkių metų tikslus, ciklus ir reikėtų pritaikyti ir mūsų politiką prie penkių metų ciklų. ciklų. Ir aš mėginau tai praeitą kartą išaiškinti, tai skatins investicijų saugumą. Ponas Tozanovski, jūs esate teisus, Taip, tai yra susijęs su ekonomikos tikslingumu. Ir kokia yra didžiausia problema rytų Europoje? Yra dvi iš tikrųjų problemos. Kodėl e, vėjo turbinos e, Rumunijoje yra brangesnės negu, e, moka brangiau negu, pavyzdžiui, Vokietijoje? Kodėl? ir manau, kad tai yra netoleruojama situacija. Dėl to norėčiau sprendimų ir manau, kad e, čia reikėtų užtikrinti, kad būtų pinigai e, Europos lygmenių, kurie padėtų Rumunijai, Lenkijai, Graikijai, o toliau ką daryti valstybėms, kurios neturi šeimą į atvirą jūrą. E, Čekija, Slovakija, Luksemburgas. Ką siūlyčiau, ne čia, bet e, e, atsinaujančių energijos šaltinių direktyvoje, kad būtų galima dalyvauti konkursuose, šortiniuose projektuose, kur statomas vėjo e, jėgainės jūroje. Ir Pavyzdžiui, kodėl neužtikrinti, kad būtų pradėti viešųjų pirkimų konkursą, pavyzdžiui, 60 procentų Danijai ir 40 procentų, kažkam 10 procentų e, Čekijai, 10 procentų Luksemburgui, 10 Slovakijai ir taip toliau. Ta pati galim padaryti ir su saulės jėgainėmis, kur, kur saulės energija yra pigi Ispanijoje, Graikijoje, tik reikia solidarumo reikia dialogo politinių lygmenių. Ir čia aš siūlyčiau, kad būtų partnerystė tarp valstybių narių. Viena iš mūsų problemų energetikos sąjungoje yra tai, kad yra 28 valstybės narės, bet nėra pakankamai pasitikėjimo pasitikėjimas, pavyzdžiui, yra Baltijos jūroje, tarp Baltijos šalių ir galima e, skatinti pasitikėjimą ir Na, Klodai, klausyk, jums pasisekė, bet, kad mes turim daug laiko, bet, bet ateityje skirsim jums tik tai vienos minutės kalbą. Na, tikiuosi, kad turi laiko. Pone Pilar, aš siūlau tai, kad Ispanija, Portugalija, Italija galiausiai sudarytų savo klubą. Tai jeigu jūs norite glaudesnių ryšių su Prancūzija, aš siūlyčiau, kad Ispanija ir Portugalija, Italija atskirai nuo e, centrinių e, šalių, pavyzdžiui, Prancūzijos, Beniliukso, Austrijos, e, spręstų kartu, nes tai būtų geriausias būdas užtikrinti savykumą. Tai tiek. Ačiū kolegos už jūsų kantrybę, kad klausėtės manęs. Klaudai, aš atsiprašau, kad tave sustabdžiau, bet dar liko 15 minučių, žinote. Taigi labai ačiū, kolegos. Tai tikrai svarbi tema ir kaip žinote, visos švarios energijos paketo koordinavimas yra būtinas, tačiau įtrė komiteto atsakomybė tai yra. Ir mes turim bendradarbiauti e, ties šiuo specifiniu klausimu 1500 pakeitimų, kompromisinių pakeitimų, viskas yra prieš mus. Labai ačiū už puikų bendradarbiavimą, kaip žiū, paprastai Klod po kalbos iš karto dinksta, po, tas pats įprotis, na, nėra tokio nario Envi komitete, esu įsitikinęs. Na, matot, labai sunku. Taigi labai ačiū. Išgirdau vis, viską, ką jūs sakėt. Labai ačiū. Taigi labai svarbu, kolegos, paskutinė mano žinia. 28 lapkričio balsavimas dėl šio dokumentų paketo 5 valandą po pietų lapkričio 28 šiais metais, tai yra būtina jūsų dalyvavimas būtinas ir taip pat ryta įtar komitete bus dar mm, posėdis ir Endi ir Itri kartu penktą valandą po pietų. Pone Valian, paskutinis žodis. Na, tikiuosi, kad jeigu viskas nesikomplikuos, tai bus užbaigta šiais metais, taigi būkime e, atidus ir manau, kad turime gerą komisijos pasiūlymą, taigi pagalvokime apie jį višių. E, linkiu visiems dirbti konstruktyviai. Labai ačiū ir gero vakaro. Dėkui, ponia Buzikai.